Euh, Gerbiami kolegos, jeigu jau visi susėdote, galėsime pradėti balsavimo dalį. Pradedame nuo pono Helmuto Šolco pranešimo dėl ES ir Moldovos asociacijos susitarimo apsaugos sąlygos ir kovos su priemonių vengimu e, tvarka. E, balsavimas vardiniu būdu ir balsavimą pradedame. Patikliu. Balsavimas baigtas. Priimta. Balsavimas dėl pono Landsbergio pranešimo S ir Gruzijos asociacijos susitarimas kovos su priemonių vengimu tvarka. Jeigu neklystu, ponas Landsbergis norėtų tarti žodį. Ar taip? Nematau, kur yra ponas Landsbergis. Taip. Žodis ponui Landsbergiui. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Gruzija tikriausiai toliausiai pažengė įgyvendinamą reformą susijusią su asociacijos susitarimu ir vizos uh, režimo supaprastinimu. Gruzijos 68 Gruzijo, procentai Gruzijos piliečių palaiko Gruzijos kelią link Europos Sąjungos.